concerné. On n'a rien fait avec eux. Non, il n'y a rien qui est fait. On n'a rien. Parce qu'on a des Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, wir fangen jetzt. Ponas ir ponai, manau, kad e, reikėtų pradėti gretos mūsų retokos. Čia problema susijusi su šia komitetų posėdžių savaitė yra ta, kad vienu metu vyksta labai daug komitetų posėdžių, kai kuriuose iš jų yra balsuojama, tai visuomet e, kai vyksta kur nors balsavimas, kolegos ten ir bėga. Ir e, dėl to reguliariai posėdžiaujančių, po, posėdžiaujančių komitetų posėdžiuose narių susirenka mažokai, kadangi kadencija baigėsi, tai yra nemažai kolegų, kurie turi vairių įsipareigojimų taip pat ir savo valstybėse tam, kad galėtų patekti į sąrašus ir vėl kandidatuoti. Taigi prašau atleisti mums už tai, kad dalyvių skaičius nėra toks didelis, tačiau vis tiek norėčiau pas, pasveikinti kolegas atvykusius į mūsų klausimus paveldėjimų tema ir e, pažeidžiamų saugusiųjų apsaugos tema. Noriu pasveikinti Kurtą Lechnerį, kuris e, ilgus metus buvo mūsų komiteto narys, e, rengė pranešimus susijusius su paveldimų direktyva ir uh, civilinių skundų teikimo tvarka. Jis mums skaitys pranešimą, taip pat noriu pasveikinti ponę Vanderkerkovę, Europos komisijos atstovę, poną Svitalą, taip pat komisijos atstovę profesorių po Lagart Paryžiaus universiteto. Uh, uh, ir Hagos e, tarptautinės teisės premijos laureatą, taip pat dar prisijungs prie mūsų vėliau kitų kolegų. Noriu pasveikinti Ryšydą <clears throat> Frimstoną, e, viešųjų notarų Londone Mari, taigi žodis Kurtui Lechneriu, ačiū pirmininkė ponė Lėnė, mėly kolegos, džiaugiuosi vėl galėdamas atvykti į Teisės reikalų komitetą, kuriame galėjau maloniai ir veiksmingai dirbti su kolegomis anksčiau. Per dešimt minučių norėčiau trumpai priminti e, reglamento esmę, išsakyti kai kurias, kai kurias pastabas. Šiuo reglamentu reguliuojamos penkios rytis, pirmiausiai e, kompetencijų rytis, e, po to e, taikomas teisės klausimas, trečias sprendimų įgyvendinimas ir pripažinimas, ketvirtas oficialiai dokumentai ir jų gale ir penktas <clears throat> europinis ligmuo. E, taigi viską reglamentuoti viename pakete buvo teisingas sprendimas, nes minėtos rytis e, yra glaudžiai tarpusavė susijusios, viena kita pagrindžia. Bendra ginčių sprendimo teisė, manau, vienas iš, viena iš svarbiausių e, sričių. Tik susitarus, kaip vieningai galima spręsti ginčytinus e, klausimus. E, galima kalbėti apie e, Europinį testamentą arba paveldimo oficialius dokumentus, kurie galėtų visą Europos Sąjungoje. Norėčiau, remdamasis ankstesnė patirtimi, paminėti vieną dalyką. Paprastiems piliečiams, nepaisant didelio masto konsultacijų ir e, pateiktų prieštaravimų reglamento nuostatos išliko suprantamos piliečiams. Pilietis e, norėdamas e, pareikšti savo paskutinę valią turi žinoti, kur yra jo paskutinė gyvenamoji vieta ir kokią teisinę sistemą pasirinkti ir e, jam e, suteikiamas suteikiama garantija, kad jo paskutinioji valia bus pripažįstama 25 ES šalyse ir e, tokiu būdu išsprendžiama daug nesusipratimų, kurie iškyla E, kitose ES teisės srityse, dalyvauju įvairiose renginiuose su kitomis kolegomis, e, pono Frimstonu, pono Lagartu, kuriuose buvo diskutuojami e, su šiuo reglamentu susiję aspektai ir beveik visose renginiuose. Jis buvo vertinamas teigiamai, aišku, ir kritinių pastabų yra, problemos yra identifikuojamos. Nu, man krito į akis tai, kad per daug šis reglamentas vertinamas nacionaliniu požiūriu nebūtinai siekiant apginti nacionalinius interesus <clears throat> ir per mažai dėmesio skiriama tam, kad šiuo reglamentu nėra uh, kaip nors e, tobulinami galiojantis teisės aktai, tai yra visiškai naujas teisės aktas, todėl pats reglamentas turi būti aiškinamas su savaime, o ne atsižvelgiant į <clears throat> atskirų nuostatų prasme. Taigi būtina vadovautis ne e, dokumento raidė, tačiau jo dvasia. Tokia buvo to latiniško posakio esmė, todėl aš pasisakau už tai, kad e, interpretuojant teisės aktus reiktų pasitelkti istorinį metodą, atsižvelgti į teisėkuros procedūrų, procedūros raidą. Ir e, komisija pateikė gerą pasiūlymą, ponio Pandekerhove. Kerhove <clears throat> manau, man pritars ir teisėkuros proceso eigoje komisijos pasiūlymas buvo pagerintas tikrąją tą žodžio prasme, o ne į blogąją pusę pagerintas. Noriu pasakyti, kad čia tenka pripažinti visų trijų institucijų nuopelnus, tačiau taip pat ir parlamento, ypač taip pat tarybos ir komisijos, siekiant mm, užtikrinti tarpusio pasitikėjimų grindžiamą dalykinį bendradarbiavimą. Noriu tačiau atkreipti dėmesį į vieną smulkmeną iki paskutinio trilogo posėdžio, kuris vyko Strasbūrė, ginčijomės dėl galimybės pasirinkti teisinę sistemą arba kompetentingą teismą. Ir <clears throat> pirmasis argumentas buvo kad e, e, teisinę sistemą galima e, vienareikšmiškai parinkti paskutinėje valioje. Ir aš siekiau, kad tas žodis vienareikšmiškai būtų išbrauktas ir tikrai ne atsitiktinai. Ta nuostata buvo išbraukta E, nes vis tik tai reikia pripažinti, kad paskutinė valia yra kitokio pobūdžio dokumentas nei, pavyzdžiui, e, <clears throat> koks nors e, teismo sprendimas susijęs su asmenų išlaikymu. Taip pat mes siekiame, kad parlamentas užtikrintų uh, testamentą sudariusio asmens piliečio pasitikėjimą, kad jeigu jau pilietis pasirašė, pasirašė testamentą, tai jis turi būti tikras, kad jame pareikšta paskutinė valia iš tiesų nebus pažeista. Mm, kalbant apie vairias identifikuotas problemas, reikia pažymėti, kad įsprendus vieną problemą atsiranda kelios naujos. Taigi reikia priimti kelis sprendimus tam, kad susidėliotų bendras vaizdas ir manau, kad teisėkuros institucijos turėtų to ir siekti. Noriu pabrėžti su turtinė teisė susijusius aspektus. Turtinė teisė nepatenka į reglamento taikymo sritį, tai reiškia, <clears throat> kad e, nacionalinės teisėkuros institucijos privalo nuspręsti, ar vienu kitu atveju kalba eina apie uh, E, turtinę teisę ar apie paveldimo teisę ir atskiriais atvejais susijęti arba nesusijęti šias dvi sritis. Na, ir e, kraštutiniais ginčio atvejais sprendimą turi priimti ES teisingumo teismas. Vokietijos civilinė kodekse yra 73 e, ir 71 straipsniai ir iki šiol dar Vokietijos teisėje nebuvo sugebėta išsiaiškinti, <clears throat> ar uh, jie šie straipsniai susiję su turtinė teisė ar su paveldimo teisė. Todėl svarbu yra šios klausimus įspręsti ES mastu, tam, kad uh, žmonės galėtų vadovautis atinkamomis taisyklėmis vėliau. Taip pat norėčiau pakalbėti apie e, kitą klausimų ratą susijusiu su Europiniu e, testamentu arba e, Europiniu paveldimo, paveldimo būdu paliekamo turto pažymėjimu. Reglamente siekiant paprastumo ir greitumo ir siekiant e, užtikrinti tam tikras kompetencijų sritis numatyti galimybę e, žmonėms vadovautis ne būtinai nacionalinėmis procedūromis, tačiau taip pat ir europinė, europinė procedūra. Tačiau čia kyla problemų susijusių su kompetencijų nustatymo taisyklėmis. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, Belgijos pilietis tapęs našliu turi turto Belgijoje ir išėręs į pensiją su savo uh, gyvenimo draugė iš Italijos e, persikėlė ten gyventi, mm, tačiau ir miršta Italijoje, našliu jisai tapo Belgijoje. Šių kyla abejonių, ar jo gyvenimo draugė gali vadovautis belgiškomis procedūromis, tokiu atveju, kad galėtų paveldėti jo turtą, nes e, Belgijos e, notarai nėra pagal reglamento nuostatas laikomi teismais. Tas pats būtų taikytina ir Italijos atveju, jeigu turtas būtų paveldimas Italijoje. Ir būtų galima visus paveldėjimo mm, klausimus sutvarkyti pagal Italijos teisę nereikėtų europinio paveldėjimo, turto paveldėjimo dokumento arba pažymos klausimas, kaip ta situacija atrodytų Vokietijoje. Vokietijoje tinkamas paveldėjimo teismas išduoda pažymėjimą dėl paveldimo turto, tai yra taip paprastas pažymėjimas, o ne teisiškai privalomas dokumentas, tik tai skirtumas tas, kad teismas tą pažymėjimą išduoda. Ir <clears throat> atitinkamomis aplinkybėms vadovaujantis e, antrojo skyriaus nuostatomis, tas teismas neturėtų būti laikomas to tikruoju teismu kabutėse. Taigi, manau, kad reikėtų nustatyti tokią tvarką, pagal kurią piliečiai patys galėtų pasirinkti, kokią sistemą, kokią sistemą teisinę taikyti. E, ir tai turėtų būti daroma neprivaloma tvarka. Kitas dalykas - europinis e, paveldimo turto pažymėjimas ir e, jo e, pobūdis turėtų būti privalomas ir jis turėtų galioti visų ES teritoriją. Taip pat norėčiau trumpai paminėti privalomąją dalį, dėl, kurio mums kilo, dėl kurios mums kilo daug sunkumų, nes visuomet diskusijų eigoje būdavo iškeliamas e, viešosios tvarkos order public klausimas. Ir e, konferencijų metu paaiškėjo, kad pasaulyje yra tik dvi šalis, kuriuose apskaitai nėra jokių privalomų teisų, tai yra Mongolija ir Tailandas. Taigi, jeigu e, norėtumėte išvengti šių teisinių nuostatų taikymo, tai vykite į Mongoliją. Valstybinius susitarimus norėčiau paminėti. Pastaruoju metu šiek tiek išsameu domėjausi šio klausimu. Šiame kontekste taip pat iškilo nemažai sunkumų, ypač susijusių su valstybiniu susitarimu atšaukimu arba pakeitimu. Pavyzdžiui, Vokietija yra pasirašusi valstybinio masto susitarimus su Turkija, Italija taip pat ir manau, kad galime laukti kiekvienų sunkumų, norėdami tas tarpvalstybinės sutartis pakeisti kadangi buvo patvirtinta nauja ginčių sprendimo teisė ir procedūros, tai dabar reikia konstatuoti, kad valstybių narių įgyvendinamieji aktai, komitologijos procedūros, kurias greitų laikų pristatys ponė Fanda Kerkhove, yra taikomas, e, tačiau puikiai žinau, kad e, valstybės narės būtinai reikalauja, kad joms svarbios nuostatos būtų įtraukiamos į galutinį dokumentą ir galų gale nieko negalima suprasti. Taigi svarbiausias klausimas, koks bus poveikis piliečiams. <clears throat> Taigi, Reikia paminėti taip pat ir atskirų valstybių narių e, advokatų, notarų, rūmų pastangas nešti aiškumo į šią sritį. Čia aš manau, kad kol kas reikėtų palaukti, sukaupti šiek tiek patirties, pažiūrėti, kaip viskas įgyvendinama, turime apgalestauti, kad e, <clears throat> net taip kaip e, Niderlandų teisėje negalima e, pasirinkti paveldėjimo teisės ir susijęti jos su savo gyvenamąją vietą. Aš visą laiką pasisakiau už tokią galimybę, nes iki šiol buvo argumentuojama, kad uh, tą daryti dar anksti. Bendrai vertinant, reikėtų šį teisės aktą vertinti teigiamai. Mes stengiamės apsaugoti daiktinį teisę jos sritį valstybėse narėse ir tai mums nebuvai, neblogai pavyko užtikrinti. <clears throat> nes e, anksčiau būdavo vadovaujamasi komisijos nuostatomis, kuriamis buvo siekiama daugiausiai ekonominės naudos, tuo tarpu piliečiai tą bendrą ekonominę naudą palygindami su savo gaunama nauda iš tiesų nebūtinai visą laiką vertina teigiamai, taigi norėčiau apibendridamas padėkoti komisijai, tarybai ir parlamentui už bendradarbiavimą. Rengiant šį reglamentą nekantrai laukiu ponos Vitalos pranešimo susijusio su mokesčių teisė. Bijau, kad čia srityje negalėsime smarkiai pasistumėti į priekį, tačiau šis klausimas iš tiesų kelia nepasitenkinimą ir nacionaliniams politikams jis nelabai rūpi, nes interesų grupės, verslo grupės, <clears throat> pramonės asociacijos, profsąjungos nedaro atitinkamo spaudimo, galbūt tik atskirais atvejais, tačiau tie atskiri atvejai kartais gali būti labai dramatiški. Ačiū uždėmesi, ačiū. E, Kur tai? E, Paveldėtųjų lobistų organizacijų dar nebuvo įsteigta. Lochbiller, tačiau yra nemažas interesas uh, E, paveldėtojams e, persikelti į tas šalis, kuriuose nėra imamas paveldėjimo turto mokestis. Pone Fanda Kerkova dabar žodis. Thank you, Chair, and... Dėkoju, pirmininkė. Labą dieną visiems. Dėkoju, ponė Lechner. Nuolat e, malonu Jūs girdėti kalbant apie paveldėjimo uh, teisės aktus, nes jūs esat iš tiesų entuziastas šioje srityje. Mes jau esame pusiaukelėje. Reglamentas 12 metais buvo patvirtintas, 15 metais jis įsigalios ir dabar pats laikas pasižiūrėti, kaip mes sieksime jo įgyvendinimo. Aš pristatysiu jums situaciją, kas yra daroma. Patvirtinus teisės aktą, darbas tęsiasi, jis nenutrūksta. Komisija po šio reglamento prieimimo toliau bendradarbiauja su valstybėmis narėmis, kad būtų sukurtos standartinės formos, kurios yra numatytos šiame reglamente. Žinote, kad jų yra penkios, trys iš jų yra naudojamos pripažinimo, e, e, sprendimų pripažinimo ir įgyvendinimo srityje. Tai yra autentiški dokumentai, taip pat yra forma e, leidžianti prašytojui pateikti visą informaciją, kad jis galėtų gauti Europos paveldėjimo pažymėjimą ir po to yra jau pati Europos paveldėjimo pažymėjimo forma. Šis darbas vyksta naudojant komitologijos procedūrą, jis prasidėjo iškart patvirtinus reglamentą 12 metų spalį. Jau vyko trys komitologijos susitikimai, praktiškai visas darbas jau atliktas E, dabar e, reglamentas bus siunčiamas versti, jei ne šiandien, tai rytoj tas įvyks. Tikime, kad visi vertimai bus parengti laiku, valstybės narės išnagrinės vertimus ir šių metų balandį arba gegužės mėnesį bus galima jau imtis šio reglamento įgyvendinimo, kad jis įsigaliotų 15 metais ruoždami standartinės formas ypatingą dėmesį skiriame kai kuriems dalykams. Pirmiausia, kad tos formos būtų lengvos naudoti. Tai nėra taip paprasta, nes čia susidurėme su 28 skirtingomis teisinėmis sistemomis, kadangi kiekviena valstybė narė tikisi, kad toje formoje jos nacionalinė kalba atsispindės jos teisinė sistema atsispindės pagrindiniai e, teisiniai dalykai. Tos formos bus elektroniniu būdu taip pat prieinamos ir mes, aišku, atskiriame tą informaciją, kuri kiekvienu atveju yra būtina ir privaloma, ir tiesiog informacija, kuri yra reikalinga. Taigi tos formos bus sudarytos taip, kad neužpildytos dalis, kurios nėra privalomos, tiesiog dinks galutinėme mm, užpildytos formos variante jų nebus. Taip pat formos turi būti apsaugotos nuo sukčiavimo ir turi būti nurodyta, kurios dalis būtinai turi būti užpildytos. Taip pat stengiamės, kad į tas formas patektų kuo daugiau informacijos, kad institucijos atsakingos už jų gyvendinimą galėtų greitai tą padaryti. Tai yra palūkanų, kaštų skaičiavimai ir taip toliau, kad paveldėjimo nuostatos galėtų būti greitai gyvendinamos. Gavome notarų rūmų pagalbą darbo grupėje, taip pat ir teisininko asociacijų pagalba yra labai reikšminga E, rengiantas formas, registrų, e, žemės registrų specialistai prisidėjo, nes mums tokia parama labai reikalinga. Taip pat žinote, kad reglamente yra numatyta informacijos mainų sistema. E, mainų sistema dėl valstybių narių materialinės teisės ir paveldėjimo teisės. Tokia sistema jau yra nes notarų rūmai turi savo interneto svetainę, kurioje e, pateikiama informacija apie skirtingų valstybių narių atitinkamus įstatymus. E, šią svetainę bendrai finansuoja ir komisija. Ir vėliau e, tą svetainę perims ES teismų tinklas, teisminis tinklas. Ir jisai uh, bus atsakingas, kad e, ta informacija, kuri susijusi su paveldėjimu, būtų tame, toje interneto svetainėje yra, ir, ir ta svetainė bus e-justice, e-teisingumo portale. Taip pat reglamentas numato keitimasi ir praktinė informacija, kuri labai svarbi piliečiams, į kokią instituciją jie turi kreiptis, kad jų e, paveldėjimo teisės būtų įgyvendintos arba kad jie galėtų užginčyti Europos paveldėjimo pažymėjimą. Sukūrėme standartinės formas valstybėm narėm, kurios leis jom tokią informaciją e, siūsti komisijai ir vėliau ta informacija bus spausdinama oficialiame leidinyje ir civilinių ir komercinių klausimų atlase. Mes tas formas valstybėm narėm išsiuntėme ir tikimės tokios informacijos iš jų iki metų pabaigos. Ponas Lechneris jau minėjo, kad pagal šį reglamentą kai kurios institucijos, kurios nėra teismai, vykdo teismų funkcijas, yra laikomos teismais ir esame taip pat sukūrę irgi atitinkamas formas, formų šablonus, kurias valstybės narės turi užpildyti ir komisija atsiųsti, kad komisija e, galėtų nustatyti, ar pagal šį reglamentą ta institucija atlieka teismo funkcijas. Tai daugiausia yra notarai, e, kurie priima teisiškai privalomus sprendimus paveldėjimo srityje. Tuo būdu notarai atlieka ne tiek notarų, o teismų funkciją tokiais atvejais. Taip pat komisija e, užsijima elektroninių e, testamentų ir Europos paveldėjimo pažymėjimų registru. Žinote, kad viena iš pagrindinių problemų paveldėjimo srityje e, yra informacijos trūkumas, neaišku, ar mirusysis paliko kokį testamentą ar ne, kartais tą informaciją netaip lengva gauti, jau vyksta projektai ne vienoje valstybėje narėje, e, kuriais siekiama sujungti nacionalinius testamentų registrus. Ir dabar galvojama, ar nebūtų įmanoma turėti europinį testamentų registrą registrą. Taip pat komisija per dėrybas yra žadėjusi pagalvoti, ar įmano, išsiaiškinti, ar įmanoma sukurti europinį Europos paveldėjimo pažymėjimų registrą, ar sukurti sąsają ryšį tarp visų valstybių narių nacionalinių registrų, kuris leistų gauti tokią informaciją ir išvengti uh, darbo dubliavimosi ar paralelinių procedūrų, kad nebūtų taip, kad kelios valstybės narės svarsto e, tą pačią paveldėjimo bylą ir nežino, kad tokia byla svarstoma taip pat ir kitoje valstybė narėje. Mes dar aiškiname šios dalykus. Ta sistema, kažin, ar bus įdėkta 15 metais, kaip įsigalės, įsigalios reglamentas, bet vis tiek darbas šioje srityje vyksta. Yra Europos teisminis tinklas e, civilinių ir, ir komercinių e, klausimų teisminis tinklas ir valstybės narės dabar aiškinasi, kokios yra jų sistemos, ir ar nereiks keisti jų nacionalinių paveldėjimo įstatymų, kai kurias nuostatas ir nuostatas tų įstatymų, kurie yra susijęs su paveldėjimu, tai yra žemės registrų arba užsieniečių teisių reglamentavimą. Nes reglamentas, kaip žinote, yra tiesiogiai taikomas valstybėse narėse ir kai kurioms valstybėms narėms tai yra proga atnaujinti, modernizuoti savo paveldėjimo nacionalinę teisę. Ir galiausia, mes taip pat žinome, kad daugelis valstybių narių rengia atitinkamų valstybinių institucijų apmokymą, e, kad būtų galima šį reglamentą sėkmingai įgyvendinti, kad dabar uh, Ehm, pagal šį naują reglamentą e, pagrindinė e, tampa gyvenamosios, nuolatinės gyvenamosios vietos e, nuostata, o ne pilietybės. Taigi darbas vyksta šių metų pavasarį bus, tvirtinta, e, bus patvirtintas įgyvendinimo reglamentas ir tikimės, kad 15 metų rūpjūti bus galima mm, kalbėti apie šio reglamento įgyvendinimą. Kalbant apie e, sutartis pagal pirminę teisę, valstybės narės turi atitinkamai keisti savo susitarimus ir sutartį su trečiosiomis šalimis, Komisija proaktyviai to darbo nevykdo, bet visuomet teikia paramą tom valstybėm narėm, e, kurios paprašo, stengiasi padėti, derinti e, tas, e, tas dvišalių sustarimų nuostatas su naujaja, naujaisiais teisės aktais. Kol kas mūsų to neprašė dar niekas. Ačiū, panas Vytau, dabar pristatys mokestinę pusę, prašau. Mr. President and... Pone pirmininkai, gerbėjami parlamento nariai, man didelė garbė pristatyti Jums komisijos darbą ir planus dėl paveldėjimo apmokestinimo. Aš jau su Filipės Svitelė, su politikos pareigūnas skyriuje, kuris dirba su tiesioginiais mokesčiais, tiesioginių mokesčių politika, bendradarbiavimu komisijos e, mokesčių ir mūtų sąjungos direktorate. Kaip žinote, 11 metais mes paskelbėme rekomendaciją valstybėms narėms dėl to, kaip išvengti dvigubo apmokestinimo, e, išvengti paveldimo, paveldo dvigubo apmokestinimo. Taip pat išleidome gairias dėl nediskriminavimo šios ryties. Pateiksiu mūsų darbo kontekstą. Kaip žinote, mokesčių klausimus reikia vienbalsiškumo ministrų taryboje, kad būtų priimtas sprendimas. Tai padaryti labai sunku. Tuo pat metu matome, kad e, norime, kad žmonės galėtų pasinaudoti bendrąją rinką, jos teikiamais privalumais ir mokesčių kliūtis neturėtų jiems kelti problemų, jeigu jie nori pasinaudoti savo teisėmis. 2011 metais komisija paskelbė 20 dažniausiai kylančių problemų e, piliečiams sąrašą. Tarp šių problemų buvo ir e, mokesčiai dėl paveldėjimo. Dėl to komisija turėjo daugiau patirnėti šias problemas. Mes užsakėme e, tyrimą, kurį atliko išorės patarėjas. Tyrimą susijusi su paveldėjimo apmokestinimu ir e, kokie galėtų būti galimi sprendimai, kad šių problemų būtų išvengta. Šis tyrimas mums pateikė informaciją, kad e, paveldėjimo mokesčių problemų didėja visų pirma, skaičius didėja visų pirma, kad daugiau piliečių e, gyvena skirtingose šalise ir vis daugiau piliečių turi nekilnojamo turto kitoje valstybėje narėje ir dėl to, kad vis daugiau yra investicijų portfelių. Tai yra žmonės investuoja į turtą kitoje šalyje, o kuomet reikia paveldėti tą turtą, kyla problemos. Taip pat pastebėjome, kad e, tos problemos nėra labai ženklios sumų prasme valstybių narių atžvilgių. Valstybėms narėms paveldėjimo apmokestinimas nėra pirminis pajamų šaltinis. Iš tikrųjų, tai yra labai nedidelis pajamų šaltinis. Ataskaitoje vertinama, kad tarpvalstybiniais atvejais kalbame apie pusantro milijardo eurų mokesčių. Tuo pat metu piliečiams tai yra ženkli problema, kai jie susiduria su paveldėjimo apmokestinimu tarpvalstybinėse situacijose. Taigi iš valstybių narių pusės sumos nėra ženklios, kita vertus piliečiams tai yra ženklios problemos. Mes pagalvojame, kokie galėtų būti sprendimai. Tokių sprendimų iš tikrųjų piliečiams nėra daug. Visų pirma, mes pažiūrėjome, kokios yra dvigubo apmokestinio sutartys susijusios su paveldėjimo apmokestinimu ir tokių sutarčių nėra daug. Yra konvencija patvirtinta 82 metais ir kaip sužinojame iš EBPO nieko naujo neketinama daryti apmokestinimo paveldėjimo apmokestinimo srityje. Komisija pastebėjo, kad didė teisingumo teisme vis daugiau bylų pasitaiko pirmiausia dėl diskriminavimo apmokestinant paveldėjimą. Ir komisija nusprendė spręsti dvi problemas. Dvigubas apmokestinimas dėl, ir to, šiam klausimui spręsim, klausimui spręsime paskelbėme rekomendaciją. Ir antra, diskriminacija, kurią siūlome spręsti per gairias, kurias patikėme valstybėms narėms. Tai yra siūlymi, kaip sukurti mokesčių sistemas, kurios nediskriminuotų žmonių. Mūsų rekomendacijose mes valstybėms narėms iš esmės siūlome vienašališkus sprendimus. Tai yra įvesti vienašališką neapmokestinimo režimą piliečiams kurie paveldi turtą tarpvalstybinėje situacijoje, tuomet būtų galima panaikinti dvigubą apmokestinimą ir taip piliečiai mokėtų mokestį galbūt ir aukštesnį, bet tik tai vienoje šalyje. Taigi toks buvo mūsų pasiūlytas sprendimas. Vasivės narės na, pritarė komisijos rekomendacijai. Mes tą rekomendaciją aptarėme 2012 metais ir valstybėms narėms tai atrodė proporcingas sprendimas. Ir valstybės narės sutiko su komisijos situacijos vertinimu. 12 metų lapkričio mėnesį mes surengėme konferenciją su STEP asociacija ir gavome daug naudingų komentarų iš konferencijos dalyvių ir apskritai susilaukėme plačios paramos mūsų iniciatyvai. Dabar norėčiau papasakoti apie tai, kokie yra mūsų planuojami kiti žingsniai e, paveldimo apmokestinimo srityje. Komisija šiuo metu rengia rezultato ataskaitą apie e, paveldimo neapmokestinimą ir e, ataskaita turėtų paskelbta jau šiemet. Joje mes peržiūrėsime teisinius E, pasikeitimus valstybės narėse po mūsų rekomendacijos paskelbimo 2011 metais. Taip pat mes manome, kad reikėjo sukurti ekspertų grupę, kuri turės e, du tikslus. Pirmiausia, ji surinktų geriausią patirtį valstybės narėse sprendžiam problemas e, dėl kliučių, mokesnių kliučių ir reikėtų, jį turėtų taip pat įvertinti pažangą patirtą įgyvendinant tas rekomendacijas. Ši ekspertų grupė e, bus įkurta netrukus, mes jau parengėme visus būtinus dokumentus ir paskelbsime viešą kvietimą teikti paraiškas galbūt e, po mėnesio ar dviejų. Mes manome, kad ši grupė dirbs 2014-2015 metais. Taip pat planuojame pradėti viešas konsultacijas paveldo, paveldimo apmokestinimo srityje, siekdami sužinoti, kokia yra pažanga vengiant dvigubo apmokestinimo ES po mūsų rekomendacijų paskelbimo. Ir surinkus visus tuos duomenis ir matant, kokia, kaip situacija keičiasi, matant, ar e, valstybės narės pagerino savo mokesčių sistemas, įvertinsime situaciją, parengsime vertimo ataskaitą ir Tuo pagrindu apsispręsime dėl tinkamų tolesnių veiksmų. O tokie veiksmai, jeigu būtų pateisinami, e, taip pat apimtų ir tam tikrą pasiūlymą dėl teisės akto. Labai ačiū. Ačiū. <clears throat> Ponui, ponui Svitalą dabar pradėsime svarstyti konkrečius atvejus susijusius su paveldėjimu tarp valstybinių mastų. Žodis ponui Lagard, prašau. O... E, dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie pažeidžiamų suaugusių asmenų apsaugą ir teisės. Šie klausimai vis svarbesni, nes mūsų valstybių gyventojai sensta, vis daugiau susirga Alzheimerio lyga Europoje. <clears throat> Dabar maždaug 6,5 milijono žmonių turi Alzheimerio lygą, o 2040 metais tokių žmonių bus apie 40 milijonų. Taigi reikia užtikrinti teisinę tokių sergančių asmenų apsaugą. Tas daroma, bet e, e, fragmentuotai ir taisyklės įvairiose valstybėse labai skiriasi. Taip pat ši problema tampa dar sudėtingesnė, nes čia kalbame apie e, pasaulio globališkumą, žmonės keliauja, keičia gyvenamąją vietą, čia turiu galvoje ne tik mūsų e, piliečius, kurie vyksta, pavyzdžiui, praleisti senatvę į pietinės valstybės kur įsigyja turtą, dažnai nekilnojama turtą. Pavyzdžiui, aš esu prancūzas, tai pavyzdžiui, žinau, kad um, Prancūzijos Bretanėje labai daug anglų pensininkų įsigyja nekilnojamą turtą. Visa tai kelia problemų teisininkam, praktikam ir, aišku, kelia problemų tiem žmonėm, kuriam reikalinga teisinė apsauga. Kaip reikia tokių žmonių teisinę apsaugą organizuoti, kokios valstybės kompetentinga institucija ar institucijos būtų už tai atsakingos, kokiais įstatymais remtusi, ar e, kilmės šalies įstatymai būtų pripažįstami e, toje valstybėje, kurioje dabar tas asmuo gyvena, kas atsitiktų, jei tas asmuo turėtų gultis į ligoninę ir pats e, nėra veiksnus dėl to spręsti, kas už jį e, tą padarytų, kas nuspręstų, kas valdytų jo turtą, kas atidarytų jo vardų sąskaitą bankę, kas parduotų jo nekilnojamą turtą, kas galėtų jo vardu įsigyti gyvybės draudimą ir taip toliau. Taigi čia kyla labai e, rimtų teisinio saugumo klausimų. Bankininkai, pavyzdžiui, gali e, ne, neleisti naudoti asmens sąskaitos lėšų, jeigu e, jis negali, tas asmuo negali aiškiai pasakyti, e, kokie jo norai. Taigi, praktikoje kyla labai daug įvairių problemų. Tos problemos yra visame pasaulyje, taip pat, aišku, ir Europos Sąjungoje. Žiūrint pasaulinių mastų Hagos e, privatinės teisės konvencija priėmė sprendimą e, remdamasi 96 metų konvencija dėl vaikų apsaugos. Ši konvencija e, galioja 26 iš 28 ES valstybių narių. Ir atitinkamai buvo parengta 2000 metų sausio 13 dienos konvencija skirta pažeidžiamų suaugusių asmenų apsaugai. 14 valstybių narių prisijungia prie šios konvencijos, 7 ratifikavo, taip pat ratifikavo ir Šveicarija šios konvencijos. Mm apriektis yra labai plati, tai yra tarptautinė konvencija, kuri skirta apsaugoti suaugusius asmenis, kurie nėra e, veiksnus apginti savo interesų. Ši konvencija apima visus apsaugos e, režimus, e, globą, E, apsaugą ir taip toliau. Ir numato, kokie organai, kokios institucijos būtų atsakingos už tokių asmenų apsaugą, kokios institucijos jos rūpintusi jais, kokios institucijos rūpintusi jų turtu. Ta konvencija niekaip nekeičia e, valstybių narių materialinės teisės nuostatų. jinai numato bendradarbiavimą tarp susitariančių šalių atitinkamų institucijų. Aš čia nesigilinsiu į šios konvencijos detalės, tik pabandysiu bendriau ją pristatyti. Kalbant apie institucijas, konvencija e, teigia, kad saugusio asmens įprastinės gyvenamosios vietos institucijos yra arčiausia prie šio asmens ir geriausia gali suprasti jo situaciją. Tos institucijos, į kurias kreipiamasi, turi taikyti savo teisę. Ir tas yra labai gerai, nes atitinkamoms institucijoms daug paprasčiau taikyti savo valstybės teisę, o ne užsienio valstybės teisę. Bet čia skiriasi valstybių narių taisyklės dėl užsienio nuosavybės pripažinimo. Kai atsisakoma pripažinti kitos e, valstybės e, teisę, tai atsisakymo pagrindai yra aiškiai apibriešti ir jų kiekis yra, jų skaičius yra ribotas. Viena iš priežasčių e, gali būti nepakankama asmens apsauga bendradarbiavimas tarp valstybių narių numatomas, kuriant centrinę instituciją. Ta numato daugelis konvencijų, kurios pagrindinis tikslas yra skatinti bendradarbiavimą ir teikti visą reikalingą informaciją. Dabar kyla toksai klausimas. Ar ES mastų reiktų dar kokiu nors papildomų priemonių? Tos problemos, kurios kyla ES, yra tokios pačios kaip ir uh, E, Hagos konvencijos sprendžiamos problemos. Hagos konvencija, bendrai įmant, e, panaši į naujausius ES reglamentus dėl taikytinos teisės, abipusio e, pripažinimo. Pavyzdžiui, tai būtų išlaikymo išmokų reglamentai ir kiti panašus teisės aktai. E, konvencijos, kurios remiasi e, saugusio žmogaus įprastinės gyvenamosios vietos teisės taikymo principų, iš esmės atitinka ES naujausius teisės aktus. Taigi, ar mums reiktų reglamento, kuris perkeltų šios konvencijos nuostatas. Jei tokį reglamentą bandytume surašyti, tai ko gero kiltų teisinio pagrindo problema. Ir šios pastangos parengti naują reglamentą pareikalautų labai daug energijos ir pastangų. Prisiminkime čia e, paveldėjimo reglamento e, svarstymus ir kažin ar būtų naudingos. Ir Europos parlamento nuomonė, patvirtinta 2008 metų sprendimu, irgi teigia, kad reikia ne reglamentą naują e, priimti, o tiesiog siekti, kad valstybės narės ratifikuotų šią Hagos konvenciją. Jūs galite sakyti, kad ratifikavimas paprastai užtrunka labai ilgai, bet Kažin, ar iš tiesų tai bus ilgai, nes Europos vadovų taryba 2008 metų sprendimu kreipėsi į valstybės narės prašydama, kad jos ratifikuotų 96 metų konvenciją dėl vaikų teisų apsaugos, kuri yra artima reglamentui Bruselis 2 bis. Ir šis tarybos sprendimas sėkmingai gyvendintas, nes, kaip jau minėjau, 26 valstybės narės iš 28 jau 96 metų konvenciją yra ratifikavę. Kodėl nebūtų galima lygiai taip pat kreiptis į valstybės narės, paprašant jų ratifikuoti šią 2000 metų konvenciją? Ko gero, tas nesukeltų didelių problemų, bet čia kažkiek užtruktų iki kol tą konvenciją e, pradėtų galioti visose valstybėse narėse. Ačiū profesoriu Lagartį, dabar suteiksiu žodį Richardui Frimstonui, prašau. Ačiū, pana pirmininkė. Būdamas vienu iš ekspertų grupės narių rengusių paveldėjimo reglamento nuostatas, kartu su profesoriumi Lagardu labai džiaugiuosi, kad šis reglamentas pasiekė dabartinę stadiją. Džiaugiuosi, e, apgalistauju, kad Junkinė karalystė ir Airija <clears throat> nepasinaudojo galimybę taikyti savo šalyse šio reglamento nuostatas, tačiau džiaugiuosi bendru bendrą pažangą. Taip pat noriu pabrėžti ponio Lechnerio naudingas pastabas dėl e, reglamento naudos bendrosios ir e, jo interpretavimo. Jungtinė karalystė reglamentas negalioja, tačiau e, mūsų piliečių nemažai daliai e, jo, jos atžvilgius bus taikoma šiuo metu Londone yra labai daug e, prancūzijos piliečių gyvenančių, tai yra šeštas pagal dydį prancūzijos miestas praktiškai ir turime labai didelių ryšių su visų pasauliu. Vertinant iš praktinio požiūrio taško, žinau, kad ponas Lechneris ir kiti laikosi nuomonės, kad jungtinė karalystė ir Airija nėra valstybės narės, tačiau reglamente um, apie tai nekalbama ir siekiant platesnių mastų interpretuoti reglamento nuostatas, nematau jokios priežasties, kodėl e, Junktinės karalystės Anglijos gyventojai neturėtų jų atžvilgių būti taikoma tos šalies paveldėjimo teisė. Tai reiškia, kad praktikams yra sudėtinga taikyti, pavyzdžiui, 34 straipsnio nuostatas, e, pagal kurį šios trys valstybės narės patenka į taikymo e, sritį. Taigi, jeigu jungtinės karalystės pilietis turi nuosavybės Prancūzijoje, tai jungtinė karalystė taikys Prancūzijos paveldimo teisę, ar tai yra teisinga, ar taip elgtis teisinga ar ne, mes nežinome. Ir dėl to egzistuoja tam tikras neužtikrintumas. Praktiškai gyvendinant reglamento nuostatas. Aišku, reikia pasakyti, kad 30, pagal 34 straipsnio nuostatas dalinis gražinimas bus įmanomas Pavyzdžiui, tokiu atveju, kai asmuo valdo nekilnojamą turtą Ispanijoje, tačiau jo gyvenamoji vieta yra Jungtinė, karaly, Jungtinė valstija, Jungtinės valstijos ir e, <clears throat> Ispanija e, sutiktų su E, nekilnojamo turto paveldėjimui pagal Ispanijos teisę ir neprieštarautų kito turto paveldėjimui pagal kitą teisinę sistemą. Taigi praktikams yra sudėtinga visus šius aspektus suvokti. Kitas klausimas, kuris yra svarbus, tai yra būtinybė. Susi, tai yra klausimai, klausimai susijęs su bankų sąskaitomis, nes iki šiol šie klausimai dėlių problemų nekildavo. Nekilnojamas turtas jo atžvilgių bus taikomos skirtingos teisinės sistemos paveldimo atveju, kilnojamo turto atveju taip pat. Tokiu būdu Europos Sąjunga galiojančią teisę laikys vietos teisę bendraja prasme. E, ir, ir dalis turto bus paveldėjimas, skirtingos turto dalis bus paveldėjimas pagal skirtingas teisinės sistemas, tai bus naujas dalykas skirtingoms valstybėms narėms. Daugelį valstybių narių yra svarstomi su e, viešą politiką susiję klausimai, turint omenyje, kad prancūzijos nekilnojamas turtas visą laiką buvo paveldėjimas pagal prancūzijos teisę ir ar e, ta praktika pasikeis ar nepasikeis šiuo metu intensyviai svarstoma, vertinant e, plačiają prasme, atrodo, kad šio reglamentu siekiama, kad e, Vienai valstybėje galiotų viena teisė, tačiau tas faktas, kad turtas esantis Prancūzijoje ar kitoje šalyje neturėtų suteikti teisės taikyti skirtingas paveldėjimo teisės sistemas. Ir mm, šio reglamento tikslas pralačiaja prasme ir yra siekis užtikrinti būtent tokią tvarką. Kalbant apie paveldimo turto apmokestinimą, jis nepriklauso reglamento įgaliojimo sričiai. <clears throat> E, tačiau reikia turėti minė, kad paskyrus e, paveldėjimo arba testamento valios vykdytojus, e, tai taip pat gali turėti įtakos mokestiniams aspektams ir įsigaliojus reglamentui pasiras daugiau pokyčių susijusių su apmokestinimu paveldimo turto nebuvo numanyta anksčiau, nes egzistuoja dvigubo apmokestinimo sistemų paveldėjimo turto, todėl pasirinkus teisinę sistemą, kuria galėtų paveldėjimo, e, kur galėtų paveldėjimam turtui, galima sulaukti netikėtų padarinių, pratesant e, e, profesorius Lagardo mintį dėl Hagos konvencijos, aš palankiai vertinčiau šios konvencijos pasirašymą, tai yra Mm, didelis žingsnis į priekį, palyginti su ankstesnė neiškė situacija. E, Tartautinės teisės kontekste džiaugiamės, kad daug valstybių narių ratifikavo uh, šią konvenciją kaip Junktinės karalystės pilietis džiaugiuosi, kad e, Junktinė karalystė tą padarė, tačiau Anglija ir e, Velsas tą nepadarė. To nepadarė tik tai Škotija ratifikavo šią konvenciją, taigi palankiai vertinčiau bet kokį spaudimą, kuris būtų daromas valstybėms narėms, taip pat ir mano šalies vyriausybei, kad ši konvencija būtų kuo greičiau ratifikuota, e, yra e, ženklų, kad Airija artimiausių metų ratifikuo šią konvenciją, Portugalija taip pat praktinių požiūrių vis daugiau gauname bylų, kurias reikia svarstyti susijusių su tarp valstybinio turto paveldėjimo atveju. Daugiausiai <clears throat> šios bylos susijusios su asmenimis, kurie nebe sugeba daugiau judėti. Pavyzdžiui, būtų galima pateikti, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonių persikėlimą iš um, Airijos į Škotiją, Velso į Škotiją, iš Prancūzijos į Angliją ir taip toliau. Ir šiais atvejais aiškiai matome konvencijos nuostatų naudą ir tai yra tikrai puikus teisės aktas. Vis dėlto Mm, konvencijoje taip pat esama tam tikrų apribojimų, kalbant apie atstovavimo galimybės. E, e, konvencija apibrėžia tik tai galiojančios teisės nuostatas ir nieko bendro neturi su šių teisės nuostatų gyvendinimu. Ir nepaisant to, kad kai kuriais vertinimais teigiama, kad šis reglamentas yra nereikalingas, Europos Sąjunga turėtų galvoti apie tam tikrus e, žingsnius suteikiamus, tam tikrus žingsnius, kaip suteikiant įgaliojimus e, paveldėtojų atstovavimui. <clears throat> pagal 308 straipsnį, e, pagal kurį suteikiame atitinkami įgaliojimai atstovauti turto palikėjų arba paveldėtojų interesams ir E, būtų labai gerai, e, kad būtų patvirtintas paveldimo pažymėjimas, kuris būtų pripažįstamas viso ES teritorijoje. Taigi, apibendrinant, būtų galima padaryti tokią išvadą. Apgailestauju, kad jungtinė karalystė nesijima aktyvių žygių e, šioje srityje, tačiau labai džiaugiuosi, kad daug teikiamų pasiūlymų yra įgyvendinami ir kad šioje srityje matome pažangą. Ačiū ponui Flimsonui už pranešimą. Noriu paklausti, ar turėtumėte klausimą ar pastabų. Pone Lechneri, jūs norėtumėte išsakyti pastabų pirmiausia pritariu profesorius Lagardo mintims, tai yra pats geriausias sprendimas, ką jis siūlo, tai yra konvencijos pasirašymas. Ir tokiu būdu išspręstume daugumą problemų, tik tai ponui Frimsonui noriu pasakyti, mes jau diskutavome apie tai mano vertinimu neturėtų kilti abejonių, nežinau, galbūt komisija laikosi kitokios nuomonės, kad paveldimo direktyvoje Jungtinė karalystė, Airija ir Danija turėtų būti laikomos e, trečiosiomis šalimis. Ir e, mm, įsigaliojus reglamentui mm, kils problemų dėl oficialių paveldėjimo dokumentų galiojimo ir pripažinimo ir aš manau, kad čia slypi pagrindinė problema, šio reglamento netaikymo minėtose šalise ir mano vertinimu nuo 99 metų, kuomet pirmą kartą atvykau į Europos parlamentą, žymiai pagerėjo teisėkuros veikla ir teisės aktų kokybė dėl to, kad teisės reikalų uh, už teisės reikalus atsakingos komisijos narys ar narė pakeitė atitinkamą teisės aktų įsigaliojimo sistemą į komisijos adresų galėčiau pasakyti, kad e, e, galbūt vertėtų atlikti tinkamą patikrinimą e, šio reglamento nuostatų ir dėl galtinio rezultato abejonių nekyla, tačiau labai daug yra netvarko susijusios su pačiu įsigaliojimu. Tas pats pasakytina ir apie gyventinimą valstybėse narėse. Manau, kad reikėtų visą laiką taip apibriežti, kad tos valstybės, kuriuose netaikomi e, atitinkami reglamentai, laikomos šių reglamentų galiojimo atžvilgių trečiosiomis šalimis. Ir ponė Primstonai, aš labai pasisakau už tai, kad Junktinė karalystė ir Airija prisijungtų prie šio reglamento, galbūt tai atitiktų mūsų visų interesus ir todėl Mes iki paskutinio momento dvėjojame, ar įrašyti ar neįrašyti, kad um, šios šalis priklauso ar nepriklauso reglamento taikymo sryčiai. Šalis, uh, uh, kuriuose iki šiol nebuvo paveldėjimo pažymėjimo, uh, manau, kad turės imtis žygių, kad tokie dokumentai atsirastų, pavyzdžiui, Ispanijoje Manau, kad tai neturėtų būti sudėtinga ir skritai tokiu atveju, kuomet kitų valstybių narių piliečiai turi turto kit, e, trečiosios ES šalise, pavyzdžiui, Belgijos pilietis turi turto Ispanijoje, tai e, šis turtas gali būti paveldimas pagal e, Belgijos teisę, vadovaujantis reglamento nuostatams. Jeigu tačiau trečiosios šalies atstovas toje šalyje, kurioje galioja reglamento nuostatos, turi nekilnojamo turto. Taip galbūt reikėtų apibrėžti, nes girdėjau gandų apie tai, kad tokiu atveju, pavyzdžiui, jeigu Vokietijos pilietis turi turto Prancūzijoje, tai jį paveldint turėtų galioti Vokietijos teisė. <clears throat> Taigi bendrai vertinant, visas paveldimas e, turtas yra paveldimas pagal e, pasirinktą palikėjo e, teisę, tačiau galimos tam tikros išimtis daliai paveldėjimo turto. Aš čia išvelgiu taip pat nemažai problemų susijusių su skirtingose valstybėse galiojant šiais skirtinga paveldėjimo teisės tvarka. Šiau turiu apibendrimas pasakyti, kad ne komisija yra kalta dėl šių problemų, komisija visuomet stengiasi mm, jas įspręsti, e, problemos kyla dėl valstybių narių užsispyrimo, todėl galbūt reikėtų <clears throat> patvirtinti pagrindų direktyvą, siekiančias problemas įspręsti, puikiai E, žinote, kad Teisingumo teismas atsisakė svarstyti, kas yra e, turtas užsienyje, turtas šalies viduje, nes šie dalykai yra skirtingai apibrėžiami skirtingose valstybėse narėse, todėl galėtume įtraukti atitinkamas nuostatas į konstatuojamasis dalis. Poniai Fandekerkov noriu pasakyti, e, kadangi ji kalbėjo apie tai, kad kai kurios valstybės narės pradeda peržiūrėti savo paeldėjimo teisę, manau, kad tai taip pat yra kelias į ES teisės aktų suderinimą šioje e, srityje, nes e, e, tokiais atvejais valstybės narės yra verčiamos planuoti savo politiką, atsižvelgdamos į tai, kad kai kurie jų piliečiai gyvena mm, kitose, kitų valstybių teritorijoje ir nebūtinai tik tai mokestinių paskatų vedami tą daro ponė Lichtenberger, tačiau yra ir kitų priežasčių tam, taigi visi šie aspektai yra labai įdomus, ponė Tain žodis. Trumpai noriu pastebėti, kadangi esu stebėtoje rengiant Hagos privatinės teisės konvenciją, aš palankiai vertinu teikiamus pasiūlymus, problemos, kurias įvardijote. E, manau, nebus e, visos įsprendžiamos pasirašus atitinkamą konvenciją, tiksliau ir dar mažiau jos bus įsprendžiamos pasitelkus šį reglamentą, aš jo tiesiog nelabai tikėjausi. Ačiū daugiau norinčių kalbėti nėra, sako pirmininkas ir ekspertai taip pat neprašo žodžių. Taigi baigiame šį klausimą, noriu visiems nuoširdžiai padėkoti, informacija buvo labai vertinga ir ši tema rūpės mūsų komiteto ir parlamento nariams ir kitą kadenciją. Labai ačiū. Kitas darbo atvarkės klausimas yra 20.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 E, komisijos dokumentą, nedaug laiko neturiu komentuoti. Parengiau pranešimo projektą ir ko gero teisėkuros aspektus šio dokumento nagrinės kitos kadencijos parlamentas. Todėl norėčiau per kitus komiteto du posėdžius padaryti kaip galima daugiau dar šios kadencijos metu. Atsižvelgiant į krizę Europoje. E, man atrodo, kad e, šis dokumentas turi fundamentalios ekonominės reikšmės. Tai ypač liečia mažesnės įmonės veikiančios tarp valstybinių mastų. Šią priemonę kol kas nedaug verslo įmonių yra pasinaudoję, nes gyvendinimo procedūra gana sudėtinga. Kalbame apie e, maksimalias 2000 eurų sumas šiuo atveju, todėl praktikoje Ieškiniai iki, e, dėl ieškinių iki 2000 eurų į teismą netgi nesikreipiama. Tai reiškia, kad e, neteisėti nelegalūs tiekėjai gali ir toliau apgaudinėti vartotojus nebaudžiamai. Dabar galvojama šią sumą padidinti iki 10 tūkstančių eurų. Todėl tai leistų ieškinių dėl nedėlių sumų nagrinėjimo procedūros apsiriboti tokią sumą ir tai trauktų taip pat ir apimtų ir, ir teisinės išlaidas. ir kai ši priemonė įsigalios, ji galėtų būti labai naudinga. Komisija pasiūlė naudingų idėją, tačiau vis tiek yra tam tikrų klaustukų susijusių su teisinių išlaidų mažinimu, siekiant pasinaudoti šią procedūrą. Komisija siūlo elektroninių paštus persiųsti dokumentus, tačiau Tokia sistema ne visose valstybės narėse gerai veikia šiuo metu. Sumu pasitelkti įvairias nuotolinio bendravimo priemonės, siekiant sumažinti bendrasias sąnaudas susijusias su kelionėmis, tarkime, e, nagrinėjant nedidelių sumų ieškinius. Taigi šie pasiūlymai yra labai įdomus tačiau tikrovė yra tokia, kad ne visur įmanoma atitinkamas videokonferencijas surenkti, ne visi turi reikiamos įrangos. Atrodo, kad pasirinkta kryptis yra tinkama ir galbūt e, kompetingos valstybinarių institucijos galėtų daugiau dėmesio skirti <clears throat> šiems smulkių uh, ieškinių nagrinėjimo klausimams ir nagrinėti jos elektroninę, pastelkus elektroninės priemonės. Atrodo, kad daugiau ginčių e, e, sukels kitas punktas susijęs su AD e, formularu ir jo vertimu. Tai yra specialus formularas, kuriame būtų verčiamas ne visas dokumentas, o tik e, ieškinio esmė. Tai labai smarkiai leistų sumažinti sąnaudas, tačiau valstybės narės turi pritarti tokiam pasiūlymui. Dažnai vis dažniau taikomas e, skubaus e, skundų ieškinių nagrinėjimo metodas neverčia tinkamų dokumentų, daugumą dokumentų rengiami anglų kalba ir mes pamažu prie jos pratinamės šiame techninėme lygmenyje. Reikia palaukti, kaip valstybės narys įvertins atitinkamą pasiūlymą sumažinti vertimo apimtis, nagrinėjant šios smulkius ieškinius. Manau, kad pasirinkta kryptis yra teisinga. Komisija taip pat siūlo matyti prievalės valstybėms narėms susijusias su teismo išlaidų informacija ir e, galimybę gauti pagalbą užpildant atitinkamas formas. Čia kalba eina apie tai, kad atitinkami ištekliai ir e, būtų panaudojami ne pačiose teismo pastatuose, tačiau nuotoliniu būdu ir tai kol kas taip pat nėra normų valstybėse narise. Bendras tikslas yra sumažinti teismo išlaidas, jas apriboti bei uh, užkirsti kelią piliečio apgaudinėjimui, nagrinėjant uh, nedidelių sumų ieškinius, uh, nes turint omenyje sudėtingas procedūras, labai daug kas atsisako uh, tokių ieškinių teikimo, atsižvelgiant jau minėtas vertimo išlaidas, kelionių išlaidas ir dažnai teismo išlaidos daug kartų viršė pačio ieškinio sumą. Bendrai vertinant pasiūlymas yra geras. Šiuo metu vyksta diskusijos su komisija ir Nežinau, ar ta dešimties tūkstančio eurų siūloma suma negalėtų būti didesnė. Tyrimai rodo, kad kuomet kalba eina apie mažas įmonės, tai e, vidutinis įvairių mokėjimų e, atliekamų dydis, pervedimų dydis siekia 13-14 tūkstančių eurų. E, tokiu būdu greito ieškinių nagrinėjimo procedūra būtų naudinga mažoms ES įmonėms, taigi palauksime, kokia bus komisijos pozicija dėl šio pasiūlymo ir per kitą posėdį pristatysiu savo pasiūlymo išsamesnės detalės. Ačiū kolegai Göringer, Geringer, ar kas nors norėtų pakomentuoti niekas. Tuomet palauksime kito posėdžio ir samesnio pristatymą. 21 darbo tokias klausimus, ponas Lichtenberg, klausimas jį išvykusi 24 klausimą turime nukelti, nes pranešės taip pat nėra. Tikiuosi, kad ponia Lichtenbergas sugrįš, galėsime svarstyti 21 klausimą, 25 klausimus, ponia Tainer salė, prašau jums žodžius. Ačiū, ponia pirmininkė. Pakalbėjome apie nuomonę dėl uh, nekaltumo prezumcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementų užtikrinimą. Pirmiausiai norėčiau pradėti nuo procedūros, nes laiko turime nedaug. Pagrindinis komitetas, Libė komitetas veikiausiai dar parengs darbinį dokumentą. Šiandien pirmą kartą keičiamės e, nuomonėmis dėl šios nuomonės. Kovo 20 dieną pristatysiu nuomonės projektą komitete, balandžio 10 dieną numatytas balsavimas komitete dėl šios nuomonės Kaip visą laiką, svarstant baudžiamosios teisės klausimus, čia kalbama apie minimalius reikalavimus direktyvoje ir yra pastraipa apie tai, kad negalima interpretuoti nei vienos direktyvos nuostatos taip, kad būtų apribota galimybė valstybėse narėse taikyti griežtesnius reikalavimus, remdamas Vokietijos teisę, galiu įvertinti teikiamus pasiūlymus kaip e, pačius įmanomus mažiausius, <clears throat> taigi jie man jokių būdų nėra priimtini ir pakankami, ypač kalbant apie e, 5 straipsnio antrąją dalį, tai yra e, kai esant tam tikroms sąlygoms E, būtinybė pateikti įrodymus dėl savo e, nekaltumo e, yra perkeliama ant įtariamojo arba kaltinamojo pečių. Taip pat neatkreipnus dėmesys, kad panaudojant tam tikras privatinės priemonės, gauta informacija gali būti panaudojama teisme konstatuojamosių dalyse kalbama apie tai, kad e, prievartiniai veiksmai, kurie gali būti naudojami tam tikro asmens atveju siekiant gauti parodymus, turi būti ribojami. <clears throat> Aš tuo tarpu noriu e, apskritai e, atsiriboti nuo bet, kokios, bet kokių prievartinių metodų panaudojimo galimybės siekiant gauti parodymus Nes Vokietijoje buvo tokių atvejų, kai aukšto rango policijos pareigūnas e, e, grasino įtariamajam e, įvairiomis smurtinėmis priemonėmis, norėdamas išgauti informaciją apie tai, kur buvo tariamai slepiamas E, įtariamojo pagrobtas vaikas, kuris e, tardymo metu jau buvo nužudytas, e, tai nebuvo jokios prasmės sužinoti jo buvimo vietą. Nagrinėjant tokius pavyzdžius, kuomet bandome išgauti parodymai, bandome išgauti parodymus apie pagrobtų vaikų buvimo vietą, tai pasitelkus E, prievartinės priemonės, e, tokiais atvejais kaip šis, tie išgaunami parodymai neduoda jokios naudos. Taip pat e, <clears throat> yra nemažai pastraipų, kurias galima laisviau interpretuoti ir tą interpretavimo laisvę teisėsaugos institucijos dažnai panaudoja savo naudai. Pavyzdžiui, tos nuostatos, kuriuose kalbame apie tam tikrų e, įrodymų arba parodymų įtaką proceso sažiningumui. Proceso sažiningumą galima įvertinti tik tai pasibaigus šiam procesui, taigi aš pateiksiu atitinkamus pakeitimus šiai sryčiai E, Kitas svarbis rytis susijusi su teisė dalyvauti bylos svarstymė. Vokietijoje praktiškai nei viena byla nenagrinėjama kaltinamiesiems ir e, tariamiesiems nedalyvaujant, tai yra už akių. Nežinau, ar ši nuostata būtų pakankama valstybėms norėms prisijungti arba pritarti teikimo pasiūlymo nuostatoms Vokietijoje. <clears throat> Bet kokiu atveju e, šis toks pasiūlymas vertinamas labai e, kritiškai, nes Vokietijoje yra įprasta tvarka, išskyrus lygos arba aukštesnių jėgų, pavyzdžiui, ugnikalniai išsiveržimo atvejus. E, tariamieji dalyvauja svarstant bylą, tai yra tokiu būdu yra užtikrinamos jų minimalios teisės ir man kyla klausimas, ar mm, numatyti mm, netokius griežtus reikalavimus ES valstybėse narėse <clears throat> būtų teisinga, veikiausiai tokie reikalavimai galėtų būti taikomi arba tokios nuostatos trečiųjų šalių piliečiams, taigi man e, tokie apie būdinimai, apibrėžimai ne, ne, visiškai neprimtini, aš teiksiu pakeitimus, būtų įdomu, malonu išgirsti kolegų pastabas, ačiū ponė Tain, e, norinčių pasakyti nėra, tačiau aš pritariu jūsų pozicijai, taigi Prašau teikti savo pakeitimus. Atnaus metu manau, kad jūsų nuomonės projektą pamatysime. E, e, kadangi panas Lichtenberger nėra salėje, 21 klausimą neprivalome svarstyti, galėsime tą daryti vėliau, lieka 26 klausimas subsidiarumas, tačiau <clears throat> neturime apie ką pranešti nes nieko naujo darbo tvarkėje nėra. 27 kiti klausimai, e, informacijos su jais susijusios taip pat nėra. Noriu pranešti, kad kitas posėdis vyks kovo 19 dieną. Dabar skelbsime posėdžio petruką. Koordinatoriai susirinks 17.30 minučių, nes paprasčiausiai nesugebėsime visų sušaukti į šią salę anksčiau. Taigi koordinatorių posėdis prasidės 17.30.